pirmininkė. Dabar klausimų komisijai valanda. Pirmas pono Birk klausimas 10 metų eurui. Prašom, komisarė. President, uh, while the experiences Ačiū pirmininkė. Kai kalbame apie biudžeto koordinavimą, patirtis yra teigiama, tačiau galima e, pasimokyti iš tos patirties. Ir žvelgiant į e, šiuos dešimt metų, galima pasakyti, kad labai svarbu pri, e, tinkamų metų užtikrinti biudžeto priežos stiprinimą. Taip pat labai svarbu kalbėti apie platesnius klausimus, kurie gali įtokoti valstybių narių makroekonominį stabilumą ir bendrą ekonominės ir monetarinės sąjungos veikimą. Fiskalinės politikos koordinavimas turi geriau orientuoti nacionalinį biudžetinį elgesį viso biudžeto ciklo metu. Tai reiškia, kad tiek ir gerų laikų, tiek ir blogų metų, sunkių metų. Taigi, kai eina kalba apie viešosios skolos steb, situacijos stebėsiną, labai svarbu yra galvoti apie atsakomybę, taip pat ir numanoma, numatoma, numanoma atsakomybė. Uh, Ir čia reikia numatyti daug gilesnę biudžeto priežiūrą. Ta priežiūra turi būti ir išplėsta, kad būtų atsižvelgta į pasikeitimus valstybėse narėse, kurios gali takoti biudžetinį stabilumą, pavyzdžiui, einamosios sąskaitos deficito augimas, um, infliacijos uh, skirtumų nuoseklumas, taip pat atsižvelgiant į kainų lygį ar um, augimo disbalansas. Priežiūra turi pasiremti esamomis priemonėmis. Uh, tai yra fiskalinės politikos priemonėmis ir, ir ekonominės politikos koordinavimo priemonėmis, kurios yra numatytos ir sutartyse, ir stabilumo augimo pakte. Neseniai patvi, komisijai patvirtinus ekonomikos atkūrimo planą praeitų metų spalio 31 dieną, taip pat yra numatyti planai ir dėl biudžetų e, koordinavimo. Čia komisijos vaidmuo yra labai svarbus, kai eina kalba apie ekonominio stabilizavimo politiką skirtas artimiausiam laikotarpiu, jų skatinimą. Ir atsižvelgiant mūsų ekonominį įvertinimų, komisija greitai sukūrė o, kok, mm, su kiekybiniais rodikliais paremtus planus ir tai at, uh, tokiu būdu yra reaguojama į visą riziką ir atkūrimo plane yra aiškiai um, atsižvelgta į pasidalymą funkcijomis, kas yra numatyta sutartise. Ir um, komisija nustatė bendrą tikslą, kad būtų fiskaliniai papildomi stimulai atsižvelgiant į tai, tas sumas, ko reikia, e, kad ekonomikos vėl pajudėtų į priekį, kad vėl būtų užtikrintas augimas. Atitinkamai e, turi būti e, fiskalinės priemonės atsižvelgiant į tuos iššūkius, kurie yra. Mm, nacionalinių priemonių e, priežiūros ir įgyvenimo srityje taikytinos. Komisija toliau stebės, kaip nacionalinės priemonės bus įgyvendinamos laikantis tų principų, kurie yra numatyti atku, ekonomikos atgaivinimo plane. Labai svarbu kalbėti apie fiskalinės priežiūros e, plano gyvendinimą ir e, atsižvelginį tolesnę fiskalinę raidą. Nacionaliniai biudžetiniai planai ir taisyklės ir tos reformos turi, turi užtikrinti mm, tai, kad būtų atkurtos tvarios situacijos, tvarios pozicijos, kas atitiktų mūsų lūkesčius dėl rizikos priemokos, privataus suvartojimo ir kitų rizikos veiksnių. Monsieur Burke a une question complémentaire, 30 secondes. Ponas Burke, papildomą klausimą. Komisarė, dėkuoju Jums už atsakymą. Mes vykdome bendrą pinigų politiką, tačiau atsižvelgiant į dabartinės problemas, ar numatote didesnį vaidmenį eurogrupiai? O kaip dėl skirtingų valstybių mokesčių politikos? Ypač jeigu Lisabono sutartis būtų priimta Ar tai įtakotų apmokestinimo sritį? Svarbiausia mums dirbti kartu. Ir kokie būtų būdai, kuriais pasinaudojant būtų galima aktyvinti ekonomiką skirtingose valstybėse. Komisaras Almūnija, na, koks yra Eurogrupės vaidmuo? Jūs žinote, kad ta grupė veikia ir dabar? ir įsigaliojus Lisabonos sutarčiai ta grupė veiks, bet jinai yra neformali grupė. E, tokie sprendimai yra priimami ECOFIN taryboje. Eurogrupė pastarosius 3-4 metus, ypač pradėjus pirmininkauti 2005 metų sausio mėnesį ponų Junkeriui, gerokai patobulino savo diskusijų turinį ir darbo tvarkę. Ir Eurogrupės nariai kartu su Centrinio banko ir komisijos atstovai aptarė, kaip reikėtų plačiau ir išsameu stebėti biudžeto ir ekonomikos procesus. Aš tai minėjau savo kalboje. Eurogrupės posėdžiuose taip pat aptariami tokie dalykai kaip euro išorinis matmuo, eurozonos išoriniai aspektai. Mokesčiai tai labai subtilus dalykas. Ir pagal dabartinę sutartį, ir pagal būsimą Lisabono sutartį dėl mokesčių klausimų sprendimai bus priimami vienbalsiai visos ES mastu. Ir nemanau, kad šios taisyklės dėl sprendimų prieimimo ateityje būtų keičiamos, priimant sprendimus dėl mokesčių. Pirmininkė, du papildomi klausimai bus užduoti. Lechtfried. Leiskite man pastebėti, kad man didelė garbė jums pirmininkaujant teikti klausimą. Pone komisijos nary, Per pastarosius dešimt metų matėme skirtingų euro vertinimų. Buvo tokių valstybių narių, kurios norėjo prisijungti, kurios nenorėjo. Man būtų įdomu sužinoti, kaip komisija vertina valstybių narių prisijungimą prie euro zonos. Monsieur Lundgren. Ponas Lengren. Norėčiau užduoti klausimą. Jei jau euras taip sėkmingai veikia pastarai dešimtmetį, tai kodėl Italija ir Graikija, imkim porą valstybių, kodėl tų valstybių ekonominiai duomenys prastesni negu anksčiau. Kodėl Švedijoje, pavyzdžiui, 0,4 procento sumažintos palūkanų normos, jos mažesnės tiek negu Vokietijoje, juk Švedija ne euro zonos šalis. Komisaras Almunija, ačiū už klausimus. Žinote, kad nuo šių metų sausio pirmos Slovakija prisijungė prie euro, taigi iš 27 ES narių 16 yra euro nariai, eurozonos ir EMU nariai. 16 valstybių naudoja tą pačią valiutą. Kas vėliau prisijungs? Na, ne komisijai reikėtų atsakyti šitą klausimą. Patys kandidatai turėtų atsakyti tą klausimą, kreiptis dėl narystės eurozonoje. Mes žinome, kas norėtų prisijungti kuo greičiau. Tačiau dėja, tos valstybės netitinka, ne visus kriterijus atitinka, kurie nustatyti sutartyje. Pavyzdžiui, Vengrija ir kitos valstybės ne visus kriterijus atitinka. Be to yra dvi valstybės narės, Jungtinė kalystė ir Danija, kurios pasinaudojo tam tikrą išimti, išimtimi. Taigi joms netenka tą atsakomybę, kuri tenka kitoms valstybėms. Tai yra atsakomybė ruoštis ir vieną dieną prisijungti prie euro zonos. Tikrai nežinau, kas po Slovakijos prisijungs. Gal netgi ne viena, o dvi valstybės prisijungs. Visai įmanoma, kad artimiausiais mėnesiais, pavyzdžiui, Danija nuspręs, nesinaudoti išimtimi ir pateiks paraišką prisijungti prie euro zonos. Danija visus kriterijus atitinka ir pagal sutartį gali prisijungti prie euro zonos. Bet Danijos valdžia, parlamentas ir galbūt netgi piliečiai dėl to spręs referendume. Šyrit paminėjome euro dešimtmetį. Nebejoju, kad per ateinantį dešimtmetį visos arba beveik visos ES valstybės prisijungs prie euro zonos. Nes tokiais krizių, ekonominių sunkumų laikais euro zonos narystės privalumai labai išriškėjo. Tos valstybės, kurios dar neprisijungė prie eurozonos, suvokia, kad privalumai gerokai nusveria e, trūkumus ir tą atsakomybę, kuri gula ant pečių toms valstybėms, kurios yra eurozonos nariai. Dėl antrų, antrojo klausimo. Aš nepasitelkčiau palūkanų normos kaip kontrargumento prieš euro zoną. Paklauskite, kaip vyko Danija su palūkanų normomis. Danijos valiuta yra susieta su eurų. Danijos centrinis bankas visada įsiklauso Europos centrinio banko sprendimus. Rinkos kaip tik nustato didesnį rizikos, e, didesnį rizikos palūkanų normą toms valstybėms, kurios nėra eurozonos narės. Kitas klausimas dėl pieno produktų kainų Europos Sąjungos rinkoje. Į klausimą atsakys komisarė Fischer Böll. Honorable, honorable uh, members, Start, uh... Gerbiami nariai, norėčiau išdėstyti, priminti jums, kokia situacija buvo prieš keltą metų. Turbūt visi prisimename, kad pieno sektorius buvo pakankamai stabilus, kaina sviralo labai nedaug. Tačiau per keletą pastarųjų metų visiškai radikaliai situacija pasikeitė. Pirmiausia, 2007 metais rūpiučio rugsėjo mėnesiais milžiniškai didėjo pieno produktų kainos. Po to praeitais metais kainos smuko, netgi labiau smuko negu kad buvo pakilusios, taigi šiandien dabar kainos artimos intervenciniams kainoms o kai kuriuose Europos vietose netgi žemesnės negu intervencinės kainos. Galiu Europos parlamento narius patikinti, kad aš labai susirūpinęs dėl tokio Europos pieno produktų rinkos griuvimo. Paramos priemonės yra numatytos, kurios gali būti aktyvuotos ir mes galime paremti pieno sektorių. Ir tam tikrų veiksmų mes jau ėmėmės. Skirtingai nei įprastos situacijos metu, kai pieno sandėliavimo sistema aktyvuojama nuo kovo pirmos dienos, mes nusprendėme tą sistemą aktyvuoti nuo sausio pirmos dienos. Tai yra produktai pagaminti nuo rugsėjo gali būti, jiems gali būti pritaikyta tas, ta sistema. Kitos intervencijos, pavyzdžiui, eksporto išmokų suteikimas, irgi yra taikomos siekiant paremti pieno rinką, pieno produktų rinką. Dar dėl intervencijų sistemos kuri bus pradėta taikyti nuo kovo ir apims e, gaminius nuo vasario mėnesio, tai yra tokie produktai kaip mm, nenugriepto pieno milteliai ir sviestas, jie bus superkami iki 1 rūpiučio ir jeigu reikės, bus, bus taikoma viešųjų konkursų sistema superkant pieno produktus. Taip pat noriu Jums priminti, kas buvo 2007 metais. Mes turbūt prisimename tą staigę reakciją, kaip greitai reagavo Europos parlamentas, valstybės narės, Europos taryba, ministrų taryba. Visi jie darė didžiulį spaudimą man. Šaukė, kad jau vakar reikėjo padidinti kvotas kad e, būtų sušvelninta situacija susijusi su vartotojų kainomis. Ir šiandien aš labai aiškiai noriu išsklaidyti bet kokius nesusipratimus. Tarsi šiandieninė prasta pieno sektoriaus situacija yra todėl, kad buvo padidintos kvotos. Yra kitaip. Nors ir buvo 2 procentais padidinta e, kvota po balandžio mėnesio, bet iš tikrųjų kvotos smuko. Nes kvotų padidinimas valstybėms narėms yra tik tai galimybė, o ne prievalė valstybėms ir ūkininkams. Akivaizdu, kad ūkininkai pieno produktų gamintojai vadovaujasi visų pirma rinkos tendencijomis, rinkos signalais. Nedideli kvotų sistemos pakeitimai tikrai nepaaiškina, kodėl rinka taip sviruoja. Galbūt reikėtų kalbėti apie mažesnę paklausą iš vartotojų pusės, jie taip reaguoja į praeitų metų aukštas kainas – nes aukštos kokybės pieno produktai yra įkainoti didelę kainą. Be to reikia prisiminti, kad dabar yra ekonominio sunkmečio laikas. Taigi neapgaudinėkime savęs ir nemanykime, kad imdamėsi veiksmų šiandien bei ten pieno rinkoje mes sugebėsime pakreipti viso sektoriaus kryptį. Išvada yra tokia, kvotų sistema neužtikrino saugumo ir rinkos stabilumo. Galiausiai, pirmininkė, aptarsiu Azorų klausimą. Portugalijos valdžia paprašė padidinti pieno kvotą Azorų šal, saloms, nes Azorų salos labai konkurencingos šiame sektoriuje, gamybos sektoriuje. Ir joms yra naudinga didinti produkcijos mastą. Aš esu įsitikinusi, kad didesnės kvotos ir apskritai kvotų sistemos pabaiga bus naudinga Azorų salų pieno produktų gamybos sektoriui. Tos puikios nuostabios salos yra gerokai nutolusios nuo Europos žemyno ir pakankamai sunku atgabenti produktus iš jų į kontinentą. Baigdama noriu patikinti Jūs, kad aš valdysiu man prieinamas priemonės pieno sektoriuje atsakingai ir sieksiu užtikrinti, kad būtų tam tikras saugos priemonių tinklas, kurį mes pritaikytume pieno produktų rinkoje. Ponas Kazaka. Ačiū labai, ponė pirmininkė, už jūsų atsakymą. Deja, ne visiškai jums pritariu. Ypač dėl to, kaip jūsų pristatyta politika turėtų teigiamai veikti Azorus. Nes e, viename laikraštyje buvo rašoma, kad 50 procentų visos veiklos Azorose sudaro žemės ūkis. Taigi, Kvotų reguliavimas ir situacija pieno produktų rinkoje Azorus tikrai labai neigiamai paveiks. Tiesa, kol kas dar tas neigiamas poveikis nebuvo pastebėtas, tačiau reikėtų situaciją tikrai labai intensyviai sekti. Thank you, um, chair. You know I'm always... Ačiū pirmininkė. Kaip žinote, visada džiaugiuosi galimybę diskutuoti uh, žemės ūkio sektoriaus svarbą, taip pat ir azorų klausimą. Manau, kad atsidurime šiandien tokioje situacijoje, kai rinka yra visiškai sudė... labai sudėtingoje situacijoje, ne vien tik tai azorose, bet bendrai visoje Europoje. Turime suvokti, kad kainos mažėja iki tokio lygio, kad mes tiesiog negalime net įsivaizduoti, net prieš pusmetį negalėjome įsivaizduoti to, ką matome dabar. Ir galiu jūs tik patikinti. Ir aš manau, kad jūs paprastai tikite mano gebėjimu rasti tinkamus sprendimus tinkamu metu. Taigi noriu patikinti, kad iš tikrųjų mes ir dabar valdome tą sistemą reikiamų būdų šiomis aplinkybėmis. Pone Maginės. Thank you, Ačiū pirmininkė. Noriu pasakyti su naujais metais komisarė, nors naujienas nėra geros pieno, rink, pieno sektoriui. Nors ir neatsakėte dėl įvairių aspektų, mes norime aiškiai žinoti, kodėl kainos taip dramatiškai pakito. Ar yra e, detaliai um, išanalizuota, kodėl kainos taip dramatiškai krito ir iš tikrųjų ar tos uh, žemės ūkio būklės įvertinimo reformos tinkamos ir galiausiai ar to saugumo tinklo pakanka jeigu norime gamintojų konfliktus išspręsti ir kad būtų užkirstas kelias pieno gamybos, pieno produktų kiekių mažėjimui. Visų pirma, manau, kad yra įvairių priežasčių, kurios lėmė tokią situaciją, kai pieno produktų kainos tokios mažos. Galbūt svarbiausia priežastis yra ta, kad Rusijos rinka yra labai svarbi ES, taigi ką mes mame uh, Rusijoje ekonomikos sektoriuje. Štai visai neseniai matėme didžiulę devalvaciją. Tai reiškia, kad kainos e, rusų vartotojai labai išaugo. Aš nežinau tikslių skaičių, bet dėl devalvacijos, man atrodo, visą tai pasikeitė bent 50 procentų. E, tai reiškia, kad mūsų galimybės parduoti mūsų produkciją Rusijai labai dramatiškai smuko. Kaip aš jau minėjau, 2007 metais matytų aukštų kainų mm, padariniai buvo tokie, kad truputėlį žmonės atsisakė tų brangių pieno produktų, akivaizdu, kad pirkėjai dar nesugrįžo prie jų ir yra bendrai toks netikrumas, neiškumas dėl visos ekonomikos situacijos. Uh, Ir ponė Maginės teiraujasi, ar jos manimo visą tai, ką mes padarėme su žemės ūkio būklės įvertinimu, yra pakankamai pakankama. Na, reikia pasakyti, kad bendrai tai e, žemės ūkio būklės įvertinimas prasidės tik tai 2010 m. sausio 1 dieną. Ir su, su visomis tomis priemonėmis, kurios yra prieinamo šiam sektoriu, kurias galime čia panaudoti. Taigi, Reikia pasakyti, kad iššūkiai yra nauji ir dabar yra iš moduliacijos lėšos numatytos naujiem iššūkiam. Tačiau kol kas 2009 metais tai dar negalioja ir būtent dėl šios priežasties mes siūlome Europos parlamentui ir mm, ES tarybai, ekofinui panaudoti taip vadinamas nepanaudotas lėšas, tai yra dar 5 milijardai Mm, žemės ūkių, kaimo plėtros reikmėms, tai yra pusė milijardo, kuriuos jau galima panaudoti dabar 2009 metais ir, vėl, ir, ir dabar jau viskas yra parlamento ir tarybos rankose. E, turiu galvoje sprendimą, ar, ar galima tas lėšas panaudoti, e, paimti tam. Kaip žinote, tarp naujų iššūkių buvo įrašytas ir pienininkystės sektorius, taigi aš labai tikiuosi, kad ir parlamente taip pat bus supratimas tas, kad reikia pasitelkti tas lėšas um, ne vien tik tai, bet i, taip pat ir tiems iššūkiams, kurie yra pieno sektorė, spręsti. La question de monsieur... Dabar pono Van Hek klausimas e, dėl mikrokreditų e, atsakys komisaras Mišel. Oui, monsieur Alistair. Is it not the... Pone Alistair. Norėjau paklausti, argi nėra po klausimo suteikiama galimybė dviem papildomiam klausimam užduoti, argi aš mm, neaiškiai nurodžiau, kad aš norėčiau užduoti papildomą klausimą komisarų dėl praeito klausimo. Pone Alister, tikrai visiškai nežinau apie jūsų prašymą. Tikrai, jeigu būčiau žinojusi, kad jūs to norėjote, aš būčiau tikrai suteikusi jums žodį, akivaizdu. Bet jūsų darbuotojai man pasakė, kad man, apie mano prašymą bus pranešta. Tai jeigu jūsų darbuotojai man tai pasakė, tai reiškia, tai galima numanyti, kad jūs apie tai buvote informuota. Tai kodėl į mano prašymą nebuvo sureaguota? Pirmininkė, apgailestauju, apgailestauju tikrai, kad taip įvyko. Pane Mišel, prašom. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs, les discussions. Pone pirmininkė, ponios ir ponai, diskusijos tarp tarybos ir parlamento dėl reglamento, dėl kreditų linijos sukūrimo Europai numato, kad reikėtų naudotis antrąją eilutę. 2008 metų kovo mėnesio reglamentas numato, kad iš ketvirtosios eilutės reikėtų naudoti numatytas lėšas žemės ūkio produkcijai finansuoti ir apskritai besivystančiams valstybėms remti. Mikrokreditai ir naudojami šioms priemonėms. Jie naudojami žemės ūkio produkcijai skatinti. Ir šios priemonės planavimo procedūroje taip pat dalyvauja parlamentas, komitologija tai numato. 3 milijardai eurų yra numatyti įvairioms valstybėms ir vasario mėnesį bus diskutuojama, kaip bus panaudotos šios numatytos lėšos. Tikimasi, kad e, po keleto mėnesių jau bus parengtas konkretus planas. Komisija remia tą idėją, kad reikėtų sukurti mikrokreditų finansinės institucijas, reikėtų reikėtų taip pat numatyti mokestinės lengvatas besivystančiams valstybėms. Komisija stengiasi, kad patys vargingiausi žmonės galėtų pasinaudoti šių priemonių teikiamojais privalumais. Tiesa, dabar dar esama ir tam tikrų barjerų šioje srityje. Todėl komisija ypatingai susitelkusi bandydama sustiprinti tas institucijas, kurios dalyvauja mikrokreditų valdymo sistemoje. Komisija taip pat e, bando sumažinti barjerus tais atvejais, kai pavyzdžiui viena ar kita finansinė institucija nori suteikti mikrokreditą Komisija ieško partnerių, kurie galėtų garantuoti tokio kredito suteikimą. Yra ieškoma ir kitų sprendimo būdų. Komisija taip pat gali nuspręsti, kas turėtų prižiūrėti mikrokreditų suteikimą. Yra numatytos ir leidžiančios nukrypti nuostatos, taip pat numatyti tie fondai, iš kurių galima imti lėšas mikrokreditams. Ponas Van Hekė kalba be mikrofono. Eh, de beslissing om 1 miljard euro uit te trekken voor de armste boeren in de landen die het zwaar. Sprendimas skirti 1 milijardą eurų tiems, kurie labiausiai nukentėjo nuo maisto krizės skurdžiuose šalise, yra geras sprendimas. Tačiau gaila, kad komisija pasiūlė nepanaudotus žemės ūkio pinigus panaudoti tam tikslai buvo atmestas, nes darė spaudimą tam tikros valstybės. Komisija mikrokreditus laiko galingą priemonę kovojant su skurdu, tačiau Ši priemonė pastaruoju metu susilaukia kritikos, nes ją ne, ne visada lengva pasinaudoti. E, dažniausiai ją naudojamasi miesto vietovėse, o ne kaimo vietovėse. Taigi mano klausimas, ar nereikėtų įvertinti tos priemonės veiksmingumo? Komisaras. Na, aš jums jau sakiau, kad mes šiuo metu rengiame mechanizmą, kuris sudarys sąlygas įgyveninti, skirti asignavimus sparčiau šitam tikslui. Lėšų šaltinis nekelia problemų ir neturėtų kilti sunkumų skiriantas lėšas projektams kaimo vietovėse. Mes tokių sunkumų nenumatome. Ir jūsų iškeltą problemą turėtų išspręsti priemonių paketas, kuris įsigalios vasario 1 ir programa, kuris įsigalios gegužės 1 dieną. Ponas Lechtfried, komisarė, norėčiau užduoti trumpą klausimą. Man atrodo, gerai būtų nustatyti mikrokreditams konkrečius tikslus, pavyzdžiui, skatinti ekologinę maisto gamybą. Kaip manote, ar tai būtų geras pasiūlymas? Komisaras. Na, aš Negaliu numatyti, kokias programas patvirtins besivystančios valsty šalys. Josgi turi savo sistemas. Jūs siūlote tam tikrą kelią. Ir mano pirmoji reakcija būtų tokia. Jūsų pasiūlymas įdomus. Tai yra nustatyti tam tikrą siektiną tikslą. Galbūt reikėtų šitą pasiūlymą įtraukti į mūsų rengiamą programą. Galbūt reikėtų nustatyti tam tikras paskatas. pagal kurias būtų formuluojama politika, pavyzdžiui, kad būtų skatinama ekologinė žemdirbystė arba tam tikros žemdirbystės ir maisto gamybos rytys. Bet čia aš improvizuotai kalbu. E, toks pasiūlymas galbūt būtų naudingas tos, toms šalims, kur yra žemės ūkio produkcijos per, per, perprodukcija. Galbūt tai būtų gerai išeitis toms valstybėms. Taigi aš pateiksiu šitą pasiūlymą savo tarnyboms ponė Maginės, paskubėtikite, mes, nes mes atsiliekame. Ar komisarui rūpi tai, kad maisto saugos e, problema praranda svarbą dėl ekonominės krizės ir kokių veiksmų komisija įmasi, kad šitas klausimas nebūtų užmirštas. Neužmirškite, kad 30 tūkstančių vaikų miršta nuo bado. komisaras. Na, galbūt e, ne kasdien apie tai kalbame, bet tai nereiškia, kad mes nedirbame su tomis problemomis. Mes vis skiriame tiems klausimams dėmesio. E, Europos parlamentas ėmėsi iniciatyvos, jums už tai tenka pagarba, bet mes e, tikrai tų klausimų nenustumėme į šalį. Tai aktualus klausimas. Kainos maisto krito Ir gal kai kas mano, kad viskas, problemos nebėra, bet e, nepaisant to, kad kainos maisto nukrito, jos niekada nenukris iki to lygio, kuris buvo iki krizės. Taigi verta visiems atsiminti, kad maisto krizė tęsiasi ir tęsis dar keletą metų. Taigi būkite tikra, kad aš labai atidžiai stebu, stebiu šitą problemą ir jos nepamiršau pirmininkė. Dabar antroji klausimų komisijai dalis. Pirmiausia, ponios Harkin klausimas apie biudžeto reformą. Poniai Grybauskaitei. So, uh, Šiandien man užduoti du klausimai dėl biudžeto reformos, vienas bendro pobūdžio, kitas apie žemės ūkio klausimus. Ir džiaugiuosi, kad bent jau du klausimai yra pateikti, tai rodo parlamento susidomėjimą. Pirmiausia, atsakysiu į pirmąjį klausimą. Bendro pobūdžio klausimas apie Europos Sąjungos biudžeto veiksmingumą ir vykdymą. Buvo tariamasi su visuomenė ir stengiamasi nustatyti, kaip ES biudžetas galėtų būti veiksmingesnis, paprastesnis, skaidresnis. Buvo paraginta gerinti veiksmingumą parlamento, tokiais, e, tai yra biudžeto, tokiais būdais, kaip mažinti administracinę naštą, supaprastinti biudžeto struktūras. Buvo nustatyta įvairių problemų, dėl kurių Europos komisija įmasi konkrečių veiksmų. Paminėsiu kelias iniciatyvas. Europos skaidrumo iniciatyva. Dėl šios iniciatyvos komisija jau pateikė pirmąjį atsakymą ir pasiūlymą, kaip reikėtų didinti biudžeto skaidrumą. Yra ir kitų aspektų, kuriems reikia kreipti dėmesį. Pirma, išlaidų, kurios dabar nepatenka į biudžetą, integravimas. Tai yra lėšų biudžetizavimas tai padidint legitimumą, administraciškai bus naudinga ir padidint sinergiją. Tač, e, tikimės, kad tai gyvendinsime ateinsiančiais metais. Antras elementas - valstybė atsakomybė. Svarbu, kad valstybės didintų savo atsakomybę tų, kurios valdo virš 80 procentų Europos biudžeto lėšų. Taip pat labiau derinti uh, valstybių narių ir komisijos veiksmus ir atsakomybę. Jeigu Lisabonos sutartys įsigalios, tai įvyks automatiškai. Trečia, biudžeto nelankstumas. Taip, dabartinis biudžetas pernelyg nelankstus. Pavyzdys. Pavyzdžiui, dėrybos dėl maisto programos arba dėl Europos ekonomikos gaivinimo plano Dėl dujų tiekimo problemų mes negalime įvykdyti tikslų arba investuoti į projektus skirtus e, dujotekio jungtims ir saugykloms. Taigi matome, kiek mums reikia investuoti į e, gebėjimą operatyviai reaguoti, biudžeto operatyviai reaguoti. Konsultacijų metu paminėtos ir kitos problemos, pavyzdžiui, mažinti administracinę naštą reikia. Komisija jau ėmėsi įvairių veiksmų dėl to. Patvirtintas veiksmų planas, kontrolės programa. Komisija įsipareigojo su paprastinti taisyklės dėl kaštų ir lėšų patvirtinimo, dėl fiksuotų sumų arba fiksuotų išmokų. Komisija neseniai paskelbė komunikatą dėl toleruotinos rizikos ir ten buvo pasiūlyta iš naujo suformuluoti kontrolės sistemą ir nustatyti naujas e, rizikos ir klaidų ribas. Mes e, vėliau dėl to dėrėsime su taryba. Komisija tikisi parlamento paramos, e, racionalizuojant ir supaprastinant biudžetą ir peržiūrint reikiamus teisės aktus. Taigi aš dėkinga parlamentui šis klausimas sudėtingas, nes dažnai vertinamas kaip techninis klausimas. Tačiau galime priimti labai gerus politinius sprendimus, bet jeigu nebus e, reikiamų įgyvendinimo mechanizmų, tai geri politiniai sprendimai nieko neduos. Mes labai vėluojame, todėl papildomus klausimus bandysime sutraukti, ponia Harkin. Noriu padėkoti komisarė už Jūsų atsakymus. Kalbate apie valstybių narių atsakomybę, taigi gal galite patikslinti, kiek pažangos yra padaryta, kai kalbama apie išlaidų kompensuojamumo paskaičiavimus, ypač apie vienkartinės išmokas. Ir antras dalykas dėl paties dokumento ir neigiamo požiūrio į žemės ūkį. Jeigu pažvelgtume į konsultacijų dokumentus, tai čia yra įvairovė, mokslinė pažanga, žinių ekonomika, klimato kaita, energijos saugumas, tai yra ateities iššūkiai, tačiau nepaminėtas e, maisto, nepaminėta maisto tiekimo garantijos. Taigi ar iš tikrųjų čia nepernelyg netinkamas e, poveikis yra padarytas? E, Gerbėme komisarė, jeigu leistumėte, aš sugrupuosiu papildomus klausimus ir ponė Tikau, labai prašau laikytis pasisakymo laiko, mes vėluojame. Aš dori să menționez faptul că anul... Ačiū pirmininkė, gerbėma komisarė. 2009 metai yra inovacijų ir kūrybingumo metai. Jie taip pat labai svarbus, kalbant apie klimato kaitą. Turime nepamiršti, kad Europos plane ekonomikai gaivinti numatyta, kad turės būti finansuojama infrastruktūra, energetika, transportas. Tai yra prioritetai. Kaip tai atsispindi jūsų biudžeto reformoje? Komisarė žodis. Ačiū. Trys papildomi klausimai dėl struktūrinių fondų, e, dėl to, ką mes jau darėme šioje srityje, dėrybose su parlamentu. E, derinant 2009 metų biudžetą mes jau susitarėme ir turime deklaraciją, kad paspartysime e, lėšų pasisavinimą ir numatysime lankstesnį sprendimų prieimimo procesą valstybėms narėms, taip pat ir vietoje, kaip naudoti struktūrinių fondų lėšas. Taip pat tai numatyta ekonomikos gavinimo plane. Mes tai labai svarbu, mes skaičiuojame, kad tai, mes galvojame, kad tai paspartins lėšų pasisavinimą iš struktūrinių fondų bent 6 milijardais jau e, šiais metais. Taip pat mūsų įsipareigojimas e, parlamentui ir mes susitarėme taip pat ir su valstybėmis narėmis taryboje, jos parėmė tas pastangas. Taigi dabar jau turime du paketus. Uh, kurie komisijai patvirtinti dėl pakeitimo. Aš tikiuosi, kad jau kažkur jie pakeliui ir į parlamentą, tai yra dėl regio, gal kažkur tai regionės politikos komitete ir taryboje taip pat svarstome ir mes labai tikimės, kad tikrai jie bus greit valstybių nori patvirtinti, bus galima naudoti. Dabar dėl maisto tiekimo saugumo taip labai įdomus klausimas. Aš labai laukiu um, kitų papildomų klausimų taip pat. Iš tikrųjų, tai labai jautrus klausimas dėl bendro žemės ūkio politikos, labai protingas klausimas. Ir kad čia iš tikrųjų mes siekiame kokybės vieno žemės ūkio politikos rytyje, um, kad būtų galima reaguoti ir padėti laiku. Ta politika gana uh, brangi, inertiška ir tai yra kaip uh, dalyviai vertina šią politiką ir mūsų manimų ši politika ateityje keisis, galvojant apie vidutinės rūpės laikotarpį, kad būtų labiau investuojama į aplinkosauginius aspektus, sveikatos priežiūros, e, sveikatos aspektus, um, maisto saugos aspektus ir taip mes vertiname vidutinės rūpės laikotarpį. Aišku, um, ne viską buvo įmanoma aptarti su visais dalyviais, mes ga, stengiamės būti obje, kaip galime objektyvesni, mes kelbėme tai, visus konsultavimosi dokumentus, tai buvo lapkučio mėnesį konferencijoje padaryta mūsų pirmininko Baroso ir iš tikrųjų ir pamastymų grupės prisidėjo visos konsultavimosi grupių, visi dokumentai yra pateikti, visa tai yra vieša, mes kol kas dar ne, nepateikėme savo nuomonės, mes stengiamės būti objektyvus, mes stengiamės um, prisidėti e, prie bendros nuomonės formavimo, tačiau norime, kad jūs galėtumėte objektyviai įvertinti, kokia yra visuomenės nuomonė ir kaip mes esame vertinami iš išorės, kaip yra vertinama mūsų biudžeto politika, tam, kad būtų galima tai panaudoti ateityje, rengiant mūsų politinius sprendimus. Trečiasis klausimas dėl prioritetų. Jūs visiškai teisingai pasakėte, visi kalba apie tai. Mes žinome, ką mes turime padaryti. Valstybės narės žino, e, vyriausybės žino, tačiau ne visuomet e, sutarė dėl to, kai eina kalba apie pinigus. Ir buvo dvi dėryb, dvies dėrybos, e, kai buvo kalba apie biudžeto tvirtinimą. Ir vėlgi Ir ypač dabar, ypač kai matome ekonomikos e, lėtėjimą, smukimą, kai matome energijos, energetikos sektoriaus visas problemas, išorės problemas, ypač dabar mes turime sutelkti dėmesį ir nepamiršti, kad e, strateginis tikslas, e, ką mes turime pasiekti, ką mes turime įgyveninti visi kartu, komisija ir jūs, tai yra parengti strateginį dokumentą dėl biudžeto reformos. Euh, Dabar ponios Maginės klausimas dėl eh, ES biudžeto reformos. Komisarė, prašom. So, was, uh... Klausimas man suformuluotas akcentuojant, kokios pasiekmes bus žemės ūkiui, konsultacijoms dėl žemės ūkio, bet į klausimą įtraukti ir tam tikrai bendro pobūdžio aspektai. Pradėsiu nuo bendrų dalykų, nuo bendro atsakymo jūsų klausimą konsultacijos, kurias pradėjome, mus labai patenkino, nes pirmą kartą ES istorijoje diskusijos vyko taip atvirai. Visi, kas norėjo, galėjo dalyvauti tame procese. NVO, vyriausybės, įvairūs institutai, pilietinė visuomenė pasisakė ir tai mums komisijai buvo labai naudinga. Tai rodo, kad nuomonių spektras yra labai platus ir jo labai paprastai išreikšti neįmanoma. Komisijos bendras požiūris į biudžeto reformą yra didinti naudą, kurią duoda kiekvienas euras, kurį mes išleidžiame iš Europos biudžeto. Mes norime didinti ES biudžeto stabilumą ir gebėjimą reaguoti. Nemažai komentatorių sakė, kad biudžetas evoliucionuoja, tobulėja, bet mažai kas yra patenkintas dabartinė biudžeto struktūra. Reikia atsižvelgti į įvairius iššūkius, tai yra pasaulio globalinis konkurencingumas, klimato kaita. Taip pat buvo pasiūlyta įvairių reformų, kaip reikėtų tobulinti išlaidų politiką, finansų sistemą ir uh, to įgyvendinimą. Visus šios detalius pasiūlymus galite rasti komisijos interneto puslapyje. Galiausiai dėl žemės ūkio konsultacijų metu paaiškėjo, kad sutariama, jog BŽUP reikia ir toliau reformuoti. Kai kas mano, kad reikia reformuoti pagal būklės įvertimą arba pagal vidutinio laikotarpio peržiūro, kita, kiti pageidauja radikalesnės reformos svarbiausias dalykas yra žemės ūkio konkurencingumas, atsakas į klimato kaitą, maisto sauga, aplinkosauginiai reikalavimai. Nuomonių spektras labai platus, bet visi sutarė, kad reikia pokyčių. Komisijos pasiūlymai dėl išlaidų žemės ūkio srityje priklausys nuo konsultacijų, nuo mokslininkų nuomonės, nuo sektorių nuomonės. Šiais metais vėliau komisija paskelbs strateginį dokumentą šioje srityje ir aš bendradarbiausiu su jumis, kad mes kartu šitą pareigą sėkmingai įvykdytume. Ačiū dabar ponė Maginės. Ačiū komisarė už atsakymą, taip pat ir už jūsų atsakymą poniai Harkins dėl maisto saugos. Iš tiesų, rinkoje yra didžiulė spraga. Šiandien noriu priminti, parlamentas e, pritarė tam tikram pranešimui dėl maisto saugos. Mes diskutavome ką tik apie krintančias pieno produktų kainas. Mums reikia su stabdyti tuos, kurie reikalauja radikalių reformų. Mums reikia prisiminti paprastus Europos piliečius, tuos, kurie gyvena toje kaimo aplinkoje. Ir aš jūsų prašau į tai atsižvelgti. Ponas Farm. Ačiū. Trumpas klausimas komisariai. Aš dalyvavau gruodžio mėnesį komisijos surinktoje konferencijoje dėl biudžeto vidu, vidutinio laiko, vidutinio laikotarpio peržiūros. Ir komisarė pateikė puikią kalbą dėl tam tikrų pakeitimų, kurie bus siūlomi. Bet dabar sklando gandai, kad tokių pakeitimų nebus. Iki tol, kol Vokietijoje rugsėjo mėnesį įvyks rinkimai ir kol įvyks parlamento rinkimai. Taigi noriu paklausti, ar pateiksite tos pasiūlymus dėl pakeitimų iki vasaros, ar po vasaros? Komisarė, norėčiau padėkoti už tikslius ir atvirus klausimus na ir pasakyti kad diskusijos dėl reformos biudžeto tęsiasi jau kurį laiką jau metai ir daugiau kaip finansinė krizė įtakojo šitas diskusijas ir norėčiau sužinoti ar e, reformuojant biudžetą bus ieškoma kažkokių tai išeičių kad išvengti ateityje tokių finansinių krizių kurias dabar pergyvename. ačiū. Um, on reality check i agree. dėl strateginių sprendimų jie turi būti politiškai pagristi. Mes turime atsisakyti dalykų, kurie yra pasenę, neveiksmingi, dėl vidutinio laikotarpio peržiūros. Čia yra nesusipratimas. Mes nebuvome įgalioti parengti vidutinės trukmės pežiūrą. Mes iki 2009 metų turime parengti reformos e, dokumentą. Ir turime patys apsispręsti, koks bus laiko grafikas. Aš norėčiau veikti greičiau, priimti tos sprendimus jau pavasarį. Tačiau reikia atsižvelgti į būsimus rinkimus, į Lisabonos sutarties reikalus dujų problemas. Taigi yra įvairių e, įvykių, kurie nulems tą datą ir leiskime ponui Barozo, komisijos pirmininkui, apsispręsti. Labai svarbus, labai gilus ir netgi, sakyčiau, gilesni ir svarbesni, negu visas Europos biudžetas galėtų atsakyti iš tiesų jūsų klausimai strateginiai ir į tokią finansinę krizę kokia įvyko joks biudžetas reaguoti e, operatyviai negalėjo ir negalės ateityje. europos biudžetas tik vienas procentas nuo bendrojo produkto o finansinė krizė kilo didesne dalimi ne dėl pinigų stokos o dėl e, galbūt sakyčiau priežiūrinių funkcijų dėl E, finansų sistemos globalizacijos dėl jos monopolizacijos ir daug kitų priežasčių. E, europos biudžetas kaip labai nedidelis tarptautinės organizacijos biudžetas be abejo turi tam tikrą instrumentų rinkinį bet jis tikrai nėra didelis. E, ir tas rinkinys didesne dalimi susideda ne iš pačių finansų ar pinigų o daugiau iš reguliacinių priemonių kontrolinių priemonių rekomendacinių priemonių e, tame tarpe ir makroekonominės politikos srityje ir tai yra ko gero netgi svarbiau negu kiek konkrečiai pinigų mes turime ar galime įdėti. E, um, e, tai, taigi šiuo metu mes iš tiesų turime globalizacijos fondą turime lankstumo instrumentą ir kitus bet jie nėra labai efektyvūs ir operatyvūs būtent dėl to e, mūsų recovery e, plane e, komisija pasiūlė investuoti į strateginių jungčių elektros ir kitų energetinių infrastruktūros projektų struktūrinius pasikeitimus tuos penkis milijardus ir kol kas šalys neskuba ir nelabai noriai diskutuoja šiuo klausimu. būtent krizė rodo kad investuoti į strateginius energetinius ir kitus strateginius bendraeuropinius projektus be galo yra svarbu ir aš labai tikiuosi kad ši krizė bus viena iš tų pamokų į kurias labai rimtai europai reikia atsižvelgti ir kad jinai turėtų padėti susikoncentruoti ir ateityje europinį biudžetą naudoti tik ten kur galime gauti didžiausią naudą nes jis pernelyg mažas kad aprėptų viską ir išspręstų viską. taigi į jūsų labai tokius bendrus klausimus nėra lengva atsakyti bet kaip minėjau aš labai tikiuosi kad ši krizinė situacija ir pasaulyje ir ekonomikos nuosmukis kuris dabar e, matomas visoje europoje iš tiesų turėtų padėti politikams e, investuoti daugiau į strategiją europinę. pereisime prie klausimų ponui barrot Septyni klausimai numatyti. Tikriausiai ir suvokiate, kad į visus klausimus atsakyti neįmanoma. Trys klausimai. Pirmasis klausimas susijęs su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje. Ponas Onichtin pateikė šį klausimą. madame la présidente je réponds donc à la question de m. ačiū pone pirmininke norėčiau atsakyti į pono onechtan klausimą. Jau keletą metų komisija stengiasi kovoti su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje, tampriai bendradarbiaujama su valstybėmis narėmis ir ES institucijomis. Komisija pačiais įvairiausiais būdais skatina kovą su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje. Bandoma supaprastinti viešųjų partnerysčių kūrimą, bandome uh, skatinti bendradarbiavimą, bendradarbiavimą ir su ne ES valstybėmis. 2007 metais buvo parengtas komunikatas skirtas mm, kovai su nusikaltimais kibernetinėje erdvėje ir komisija šiame komunikate skatino valstybių narių ir jų e, kompetentingų institucijų bendradarbiavimą su Europolu. Buvo numatyta, kad valstybės narės turi paskirti kontaktinės institucijas ir kontaktinius asmenis, į kuriuos kitų valstybių narių pareigūnai gali kreiptis, norėdami gauti informacijos. Taryba taip pat prieėmė savo išvadas praėjusių metų lapkričio mėnesį. Taigi, ši kovos strategija numato visą eilę priemonių, kurios turėtų padėti valstybėms narėms kovoti su tokiais nusikaltimais kaip pedofilija, pornografija, sukčiavimas. Bandoma sukurti tokią platformą, kuri būtų naudinga ir Europolui ir palengvintų Europolo darbą. Bendradarbiavimas tarp privačių ir valstybinių institucijų taip pat turėtų būti stiprinamas, siekiant geresnių rezultatų šioje srityje. Teisingumo ir vidaus reikalų taryba prieėmė savo rekomendaciją, kurioje skatinama geriau bendradarbiauti šioje srityje atitinkamoms institucijoms. bandama sutelkti jėgas kovojant su internetiniais pedofilijos atvejais. Taip pat bandama užkirsti kelią, kad būtų platinami pedofilijos turinį turintys vaizdai ar nuotraukos. Yra bandoma priimti mažiausius reikalavimus ir integruoti juos į teisės aktus. Pagrindų sprendime 2004 metais priimtame ir kalbama apie šios dalykus. Šis sprendimas susijęs su kova prieš vaikų pedofiliją ir pornografiją. Komisija dabar tikrina, kaip praktiškai būtų galima panaudoti šiame sprendime numatytas priemonės. Turiu pasakyti, kad e, pasaulis yra tokia sistema, kuri labai tampriais ryšiai susijusi internetu, todėl komisija negali viena užkirsti kelio nusikaltimams kibernetinėje erdvėje. Todėl mes surenksime dar šį pavasarį posėdžių su tarptautinėmis institucijomis ir bandysime tarptautinių organizacijų veiklą koordinuoti, taip kad pasiektume norimų rezultatų. Pirmininkė, norėčiau apibendrinti papildomus klausimus, ponas Tikau ir Unachtan. Onechtin ir ponetikau, atsiprašau. Uh, uh, Papildomas klausimas, komisarė dėl kibernetinio priekabiavimo dažniausiai aukos yra jaunimas. Ir e, tokios internetinės erdvės kaip Facebook ar Pyvo yra e, iš tikrųjų labai svarbi vieta, kur plinta tokie kibernetinio priekabiavimo atvejai. Ką komisija daro, kad užtikrintų, jog daug daugiau dėmesio būtų skiriama kibernetiniams nusikaltimams? Pone Tikau ir ponas Būr. Până Ticau. Dori să întreb uh, ce măsuri are în vedere Comisia pentru ca statele membre. Ačiū pirmininkė, noriu paklausti tokio papildomo klausimo. Ką, kokiu priemoniu numato imtis komisija, kad būtų galima uh, priimti uh, Europos tarybos konvenciją dėl kibernetinių nusikaltimų, ką komisija ketina padaryti, kad kova su kibernetiniais nusikaltimais būtų sustiprinta. Uh, kokiu priemonių komisija norėtų imtis, kad, kad elektroninio parašo priemonės būtų įtvirtinamos e, daug geriau. Aš dabar noriu pasveikinti pirmininkę tą atsakymą, kurį um, davė komisaras, tačiau taip pat noriu paprašyti jo užtikrinti, kad um, visuomet nepamirštumėm ir žmogaus teisų šiuose, šiuose klausimuose. Aš žinoma pasisakau už kovą su gibernetiniais nusikaltimais, tačiau taip pat būtina pasirūpinti, kad mm, policija ar kitos teisėsaugos institucijos pernelyg sunkia ranka nesmoktų internetiniams kompanijams kompanijoms, kad nebūtų panašių priemonių. Komisarė, jums žodis. Oui, alors, d'abord, bien entendu, vous avez raison. Savame suprantama, jūs visiškai teisūs ir norėčiau atsakyti į klausimą dėl žmogaus teisų gynimo kovojant prieš kibernetinius nusikaltimus. Savame suprantama, reikia laikyti žmogaus teisų principų. Reikia jas ginti ir kaip tik to siekdami 2006-2014 metams numatytos Stokholmo programos laikysimės ir ją įtrauksime atitinkamas nuostatas. Europolė bus įsteigta stebėsenos institucija, kuri padės e, įvairioms tarptautinėms organizacijoms koordinuoti savo veiklą. Kalbu apie tas e, tarptautinės organizacijas, kurios savo ruoštų vykdo panašių internetinių e, puslapių turinčių pornografinį turinį platinimą. Turime rasti tinkamą būdą tokiai priežiūrai ir kontroliai turime analizuoti, su kokia rizika susiduria jaunuoliai, bandydami įeiti į panašius internetinius puslapius. Tiek norėjau atsakyti, taip pat noriu pasikartoti, pasakydamas, kad mes e, turime imtis labai ryštingų veiksmų, nes e, ta rizika, kuri anksčiau buvo netokia aiški, dabar yra labai apčiuopiama. Aš labai tikiuosi, kad mums pavyks sukurti ir tinkamą sankcijų bei baudų sistemą tiek pedofilinį, tiek pornografinį turinti, turinį turinčių vaizdajoščių platintojams ir pardavėjams bausti. Tikiuosi, kad 2009 m. vasario mėnesį mums jau pavyks priimti tinkamus teisės aktus dėl teroristinių grėsmių. Pone komisijos nariai. Pano Eilvardo klausimas. Atsakysiu ponui Eilvardui. Norint efektyviai kovoti su kibernetinėmis grėsmėmis, reiškia, kad turime tinkamų laikų turėti tinkamą informaciją. Mes bandysime siekti, kad skirtingose valstybėse narėse e, dirbant pačios policijos institucijos galėtų geriau bendradarbiauti. Gruodžio viduryje valstybės narės jau turėjo įgyvendinti ES priimtus atitinkamus teisės aktus, kalbu apie pagrindų sprendimą, kuris numato, jog valstybių narių policijos e, institucijos, gavosios užklausimą iš kitų valstybių narių, turi imtis visų veiksmų, kuriuos joms leidžia galiojantys tos valstybės narės teisės aktai. 2008 m. birželio mėnesio tarybos sprendimas taip pat numato labai uh, konkretų mechanizmą leidžiantį keistis jautriais duomenimis, tokiais kaip pirštų anspaudai, um, valstybiniai automobilių registracijos numeriai ir panašia informacija. Ypač tais atvejais, kai siekiama pradėti iki teisminius tyrimus. Sprendimas numato, kad e, valstybių prieiga prie tokios jautrios informacijos e, yra ribota, tačiau tokia prieiga būtų labai svarbi kovoje su kibernetiniais nusikaltimais. Europolo vaidmuo čia taip pat ypatingai svarbus. Ir SIA sistema leidžia valstybėms narėms operatyvinę informaciją gauti iš valstybių, kitų valstybių narių. Savame suprantama, čia jau valstybių narių reikalas, ar jos savo registrus atnaujins naują informaciją ar ne. Ir savaime suprantama, reikia ir į artimiausią penkių metų programą įtraukti atitinkamas nuostatas. Šioje programoje reikėtų konkrečiau numatyti, kaip valstybės narės turėtų keistis informaciją. Taip pat ši programa turėtų numatyti ir Europos sąjungai taikoma strategiją, kaip reikėtų atlikti ir administracinį darbą, bei kaip turėtų būti apsaugoti asmeniniai duomenys. Turime integruoti ir policijos institucijas, reikėtų akcentuoti sąveiką. Taigi toks mano atsakymas. į klausimą. Euh, Bandysiu su traukti klausimus ponas Elvardas dar kartą. Noriu padėkoti komisarai už atsakymą. Labai trumpas papildomas klausimas, pirmininkė. Ką ES daro, konfiskuodama teroristų turtą ES? Gal komisaras galėtų um, paminėti, kiek um, ES dabar veikia uh, teroristinio turto konfiskavimo biurų? Pone Doyle. Indeed. Labai ačiū. Norėčiau paprašyti komisaro pasakyti, ar yra visų mastų bendradarbiaujama vis, iš visų 27 valstybių narių pusės, kai nekalba apie informacijos keitimąsi tarp policijos. Jeigu ne, kokios valstybės um, nesilaiko tų nuostatų ir ar Airijos vyriausybė paprašė kokių specialių išlygų. Äh, pone pirmininkė, pone komisijos nari, norėčiau jūsų paklausti, ar yra numatyti numatytos saugumo koncepcijos taikomos atominiams reaktoriams atsižvelgiant į terorizmo grėsmę. Komisarė, prašom. Sur euh, la saisie. Dėl turto konfiskavimo. Kokie rezultatai? kai eina kalba apie nusikalstamą veiklą. Aišku, šiandien mes esame pasiryžę atlikti nuoseklų tyrimą to klausimu ir štai su SWIFT buvo aiški programa, bus labai greitai pateiktos um, išvados ir manau, kad Europos Sąjungai buvo tikrai labai naudinga uh, ta uh, programa, kuri leidžia atsekti teroristinių pajamų keliavimą. Uh, Ir teisėjas Briger rūpinasi, kad um, šios nuostatos visą tą programą atitiktų asmens duomenų apsaugos kriterijus. Aišku, ateityje tikriausiai matysime tokiu atveju, kai bus konfiskuojamas tam tikrų asmenų turtas, jeigu yra nustatyta tokių asmenų kaltė baudžiamose bylose. Ir dėl Europolo informacijos informacijos keitimosi sistemos. Ji galėtų veikti daug efektyviau, jeigu valstybės narės nuolat pateiktų informaciją, reikalingą informaciją daug atviresnių būdų. Ir mes tikrai ketiname padirbėti šio klausimu, nes man tikrai labai kelia susirūpinimą tas klausimas. Reikia sukurti pasitikėjimo klimatą tarp atitinkamų struktūrų ir tarnybų ES valstybės narėse, kad būtų daug efektyviau keičiamasi informacija kol kas um, negirdėjau apie kokius tai mm, išimčių nuostatus, nuostatas ar, ar, ar punktus ar, ar išlygų prašymus. Dabar dėl atominio elektrinių apsaugos. Mes turime dokumentą dėl e, strateginio objekto apsaugos ir, aišku, ir, ir atitinkamai mm, komisija pat pasiūlė atitinkamas formuluotės, leistų, kurios leistų užtikrinti geresnę strateginių objektų apsaugą. Um, pono Frans klausimas, tai paskutinis klausimas komisarui Baru dėl ES imigracijos politikos. Kągi, atsakysiu ponui Fransą. 2000 penktais metais ES imigracijos politika buvo suformuota tam, kad geriau būtų įveikti bendrai imigracijos iššūkiai kylantis visai ES. Labai svarbu yra stiprinti dialogą ir bendradarbiavimą su trečiosiamis valstybėmis, apimant visus imigracijos aspektus, tam, kad būtų sukurta partnerystė, leisanti geriau valdyti imigraciją kad šis bendras požiūris į migraciją įgautų realų pagrindą, realų vaizdą. Atitinkamai komisija dirba migracijos ir prieglopščio prašymo srityje. Pavyzdžiui, ENIS programa finansuoja šimtus projektų 2004-2007 metų laikotarpį arba Successa programa, e, tolesnė programa dėl imigracijos politikos. Uh, Čia 205 milijonai eurų numatyti 2050 metų laikotarpiui. Dėl metinių pasiūlymų daugelis iš jų atkeliauja ir yra gyvenami valstybių narių dirbančių su trečiosiomis valstybėmis. Paimkime pavyzdį. Pavyzdžiui, per Reinės programą komisija e, finansuoja Ispanijos ir Maroko e, bendrą projektą dėl sezoninio imigravimo. Bensil e, pro, ir atitinkama Ispanijos provincija bendarbiauja. Taip pat yra remiamas Ispanijos ir Kolumbijos bendarbiavimo projektas. Tamoji. Žaliojo kišlio kranto yra atitinkamas projektas, kurios skatinama kvalifikuoti skatinami kvalifikuoti darbuotojai grįžti atgal. Um, tai projektas su Airija ir greta šių veiksmų dar yra finansuojami geografiniai projektai, um, yra Europos vystimosi fondas, yra Europos kaiminystės politikos instrumentai, kurie taip pat padeda finansuoti atitinkamai su imigracija susijusius projektus. Štai neseniai komisija suteikė paramą uh, Malija steigiant imigracijos valdymo centrą. Valstybės narės tikrai aktyviai dalyvauja šiuose projektuose ir bendrai pasiremiant šiuo bendruoju požiūriu komisija pasiūlė naujus mechanizmus, kurie leidžia sustiprinti partnerystę su trečiosiomis valstybėmis. Tai leidžia sustiprinti sinergiją, kuri yra mm, valstybių narių ir trečiųjų valstybių pastangų rezultatas. Mes turime partne, mobilumui skirtas partnerystės, kol kas tai yra bandomieji projektai, tačiau tokios mobilumui ar judumui skirtos partnerystės leidžia kurti ir plėtoti dialogą ir bendradarbiavimą tarp ES valstybių narių ir trečiųjų šalių, kai eina kalba apie legalią migraciją, kuri e, mums leis mažinti ar užkirsti kelią nelegaliai migracijai. Pavyzdžiui, reikėtų paminėti Moldovą, kitas šalis. Pagal šią partnerystę pateikti konkretus pasiūlymai. Pavyzdžiui, projekte su žaliojo e, kišulio Respublika yra papildomas e, protokolas dėl laikino, laikinos imigracijos iš e, žalio Kyšulio Respublikos į Portugaliją. Atitinkamai yra analizuojama migracija iš įvairių šalių ir yra įvairios bendradarbiajimo platformos, kurios atitinkamai įtraukia e, trečiųjų šalių atstovus ir pagrindinius um, naudos gavėjus pagal migracijos politikos priemonės, pavyzdžiui, tarp Junktinės karalystės ir Etijopijos, kitas yra planas su Pietų Afrika. Ir galiausiai migracijos ir gražinimo fondas, aišku, gali padėti valstybėms uh, finansuoti tam, tikru, tam tikras priemonės, kurios padėtų spręsti situaciją dar prieš migraciją arba padėtų e, migrantams integruotis. Taip pat galėtų suteikti pagalbą žmonėms, kurie yra gražinami į jų kilmės šalį. Taigi, ponė Fransa, galiu patikinti Jūs, kad yra tikrai labai platus spektras įvairių priemonių, bet esu įsitikinęs, kad uh, mes Europoje turime sugebėti suvaldyti migracijos rautus, panaudodami būtent tą bendrąjį požiūrį, kuris sieja migraciją su vystimusi ir bendrai turime sudaryti sąlygas mm, suderintam, koordinuojamam migracijos valdymui. Būtent į tai turime sutelkti dėmesį, nes Manau, kad tokiu būdu galėtumėm užtikrinti, kad Europo, tai, kaip Europa valdo migraciją, taptų modeliu visam pasauliu. Dabar vėl apjungsiu papildomus klausimus, ponas Fransa. Aš pritariu Jums, visiškai pritariu, nes e, mes iš tikrųjų ir turėtume būti nepastenkinti tais instrumentais, kurie dabar yra taikomi. Uh, Vienaip ar kitaip ir toliau prekiaujame žmonėmis ir toliau vyksta nelegali migracija, ypač viduržėmio jūros regione. Italija čia tiesiogiai paliesta, yra sudarinėjamas dvi šalės sutartys, tačiau rezultatų nėra. Labai svarbu, kad komisija dirbtų ir toliau neprarasdama entuzijazmo. Dabar turime tikrai baigti. Prašau paprašyti kalbėti kuo trumpiau ir neviršyti kalbėjimo laiko. Um, President, the question refers to um, the EU, EU policy having a major humanitarian element. Ačiū. Mes turime užtikrinti humanitarinę pagalbą ir žmogaus teisų apsaugą. Airijoje nesnėje asmo buvo deportuotas, nepaisant to, kad jo, dukra, jo dukrai kilo pavojus dėl genitalijų žalojimo. Europoje tai laikoma nelegale, neteisėta veika. Galbūt komisija galėtų priimti griežtą poziciją dėl šios rimtos problemos. Na, komisarė, atsakykite, prašau. Pirmiausia, noriu sakyti ponui Franca. Aš darysiu viską, ką galiu, kad būtų parengta bendra visa apimanti strategija, kuria apimtų mobilumo partnerystės judumą, partnerystės kartu su trečiosiomis šalimis. Esame sudarę sėkmingų dvišalių sutarčių, tačiau reikia, kad visa Europos Sąjunga sėkmingai tame dalyvautų. Išlieka slaptos arba neteisėtos migracijos problema, nes nesugebėjome užkamšyti tų spragų kol kas. Gražinimo politika turi būti e, vykdoma atsižvelgiant kiekvieną konkretų atvejį. Negalime siūsti asmens į šalį, jeigu toje šalyje jam kils pavojus sveikatai arba gyvybei. Taigi kiekvieną asmenį reikia vertinti atskirai. Aš dabar išsameu gražinimo direktyvos neaptarinėsiu, tai iš tiesų kontroversiškas dokumentas. Tačiau jeigu jinai būtų teisingai perkelta į valstybių teisę, tai jūs bent jau galėtumėt stebėti, kaip vykdomi gražinimai. Aš pats šį klausimą labai atidžiai stebėsiu. Pirmininkė, į klausimus nuo 38 iki 50 jos bus atsakyta raštu, dabar Klausimai ponui Makryvi. Pirmiausia, pono Angelakas klausimas dėl vadinamųjų uždarų profesijų atvėrimo. Geriausia, e, gerbiami nariai, pirmiausia, noriu paaiškinti, kad komisija nekelia tokio tikslo atverti tas uždaras profesijas. Manome, kad tai yra vidaus rinkos dalykas, kad reikia užtikrinti laisvą profesijų judėjimą visoje Europos Sąjungoje. Tai turės teigiamos įtakos Europos ekonomikai. Paslaugų direktyva įgalioja valstybės narės peržiūrėti savo teisės aktus ir patikrinti, kokie reikalavimai taikomi tam tikroms profesijams ir pašalinti tam tikrus apribojimus. Atsižvelgiant į e, Europos teisingumo teismo sprendimus. Iki šių metų pabaigos valstybės turės pateikti ataskaitas komisijai, kaip vyko ta peržiūra. Tai bus proga nustatyti neigiamus aspektus susijusius su tam tikrų uždarų profesijų atvėrimu <clears throat> ir kokie apribojimai gali išlikti. Pagal tas ataskaitas komisija atliks savo įvertinimą ir aptars, kokie reikalavimai turi išlikti. Iki 2010 metų gruodžio komisija pateiks ataskaitą parlamentui ir tarybai kur bus aptarti įvertimo rezultatai. Ir tam tikrų reguliuojamų profesijų reikalavimai bus aptarti toje ataskaitoje. Bus pradėtos pažinimo procedūros prieš tas valstybės, kurios e, taikys neproporcingus apribojimus. Pavyzdžiui, kažkokius netinkamus apribojimus, neproporcingus apribojimus. Komisija norėtų, kad kiekvienoje valstybėje tam tikrų profesijų taisyklės būtų peržiūrėtos, ypač konkurencingumo požiūrių. Ar raginome nacionalinės institucijas patikrinti, ar tikslų nacionalinių lygmenių siekiama pačiu geriausiu būdu ir ar, ar apribojimai nėra neproporcingi. Ačiū dabar ponas Angelakas. Pane komisijos nari, komisijos požiūris yra sveikintinas, komisija nori sukurti bendrąją rinką taip vadinamosiams uždaroms e, profesijoms. Tačiau yra ir tokių profesijų, kur yra numatytos kvotos. Pavyzdžiui, taksi vairuotojai gauna tik ribotą kiekį sertifikatų, vaistinių pardavėjai. Būtų įdomu, ką komisijos narys mano šio klausimu. President. Ačiū labai, ponia pirmininkė. Ar galvojate, kad vietinės žinios turėtų būti vienas iš reikalavimų siekiant eiti vieną ar kitas, vienas ar kitas pareigas? Ačiū. Nesu tikra, ar buhalteriai ir turizmo operatoriai papuola į šitas kategorijas. Aš ne visai suprantu, apie ką vyksta šita diskusija. Profesinių kvalifikacijų direktyvos pripažinimas ir abipusis įvertinimas, kurį minėjo komisija, čia reikia klausti savęs, ar mes lyginame palyginamus dalykus, tai yra, ar skirtingose valstybėse tos profesijos yra lygintinos. Uh, Čia kalbame apie du skirtingus dalykus. Viena, tai yra paslaugų direktyvos taikymos rytis ir antra, profesinių kvalifikacijų reglamentavimas. Paslaugų direktyva apima visas paslaugas ES su tam tikromis ribotomis išimtimis. Angelakis paklausė apie vaistininkus. Galbūt ir bus tam tikrų pažydimo procedūrų pradėta prieš valstybės narės dėl šito klausimo. Iki šių metų gruodžio 28 dienos kiekviena valstybė turi atlikti įvertinimą ir įvertinti, kokie apribojimai yra proporcingi, kokie ne. Ponios Doyle klausimas. Tai pažeidimo procedūros e, azartinių lošimų srityje. Šiuo metu tokios procedūros yra pradėtos prieš 15 valstybių. Azartiniai lošimai tai tokia pat paslauga, kaip ir kitos paslaugos ir papuola į paslaugų direktyvos taikymas rytį ir šitai paslaugai taikomos tokios pačios taisyklės. Šioje srityje mes taip pat e, matome ir kitų galimų pažeidimų. Dabar perėsime prie pana Papastamkos klausimo dėl kredito reitingavimo agentūrų komisarė. President. Pirmininkė komisija atidžiai stebi kredito reitingavimo agentūrų darbą kelius metus ir po Europos parlamento rezoliucijos dėl kredito reitingavimo agentūrų 2004 metais komisija mm, galvoja, kad tai, kokių reikės teisinių priemonių reguliuoti šių agentūrų darbą mm, Europos vertybinių popierių komiteto pateiktą nuomonę 2005 metais pasitarnavo pagrindu komisijai parengti komunikatą, kuriame komisija padarė išvadą, kad kai nekalba apie finansinių paslaugų direktyvas ir nuostas dėl kredito reitingavimo agentūrų, JASKO elgesio kodeksą dėl šių agentūrų. Tai galėtų būti tinkamas atsakymas e, į pagrindinius būkštavimą keliančius klausimus dėl kredito reitingavimo agentūrų. Ir čia mm, e, komisija toliau e, žiūri, kaip, kaip keičiasi situacija. Komisaras kreipėsi į Cezar kad kasmet būtų pateikiama ataskaita. Komisija taip pat savo komunikatė pasakė, kad jie gali uh, pagalvoti, kokiu tolesnių teisinių priemonių prireiktų, jeigu būtų aišku, kad um, AESCO taisyklių ar ES e nuostų nepakanka, jau nepakankamai laikomasi, ar kad yra kokių tai problemų dėl veikimo rinkoje, kai eina kalba apie kredito retinkavimo agentūras ir jų reglamentavimą kitos, kitose pasaulio vietose. Taigi, kai kalbam apie šias agentūras 2007 metų mm, finansinę situaciją ir krizę, reikia pasakyti, kad tai yra sudėtingas reiškinys, kur buvo buvo daug veikiančių subjektų. Ir akivaizdu, kokios buvo problemos dėl antrarūšių paskolų. Ir e, čia paaiškinimų dėl kredito reitingavimo agentūrų veikimo galima ieškoti, kalbant apie interesų konfliktą ar kompetencijos stygių. Komisija stebi jų veiklą ir žiūrima, ar yra nepakankamai va, netinkamas valdymas tose agentūrose. Kol kas panašu, kad mm, teisinį pagrindą, kuris reglamentuoja šių agentūrų darbą, um, reikia smarkiai patobulinti ir todėl 2008 birželį buvo numatyta e, imtis atitinkamų pasiūlymų ir lakčio mėnesį komisija priėmė sprendimų, kurie, kad būtų pateikti pasiūlymai e, parlamentui ir tarybai. Donc, euh, Alors, Turime du klausimus, ponas Papastamkos ir ponas Ran. Esis o ίδιος το 2006 Ačiū, ačiū labai. Jūs 2006 metais atsakėte į mano klausimą ir žodis žodin pasakėte, kad remiantis komisijos nuostatomis ir reguliavimo institucijų išvadomis nebus pateikti nauji teisėkuros pasiūlymai dėl reitingavimo agentūrų. Na, o dabar jau jūs teigiate, kad reikia griežtesnio reguliavimo. Savame suprantama, toks griežtesnis reguliavimas yra reikalingas. Noriu jūsų paklausti, ar sutiktumėte, kad komisija netinkamai reagavo šioje situacijoje? Thank you. Um... Ačiū. Žinau, kad komisaras pateikė pasiūlymų dėl kredito reitingavimo agentūrų kitų iniciatyvų, kurios yra skirtos finansinių rinkų stabilumui užtikrinti tam, kad kit panašiai krizė nekiltų, kaip pavyzdžiui, su depositų garantavimo priemonėmis ir balan, mokėjimų balanso statymo priemonėmis. Noriu paklausti, ar komisija ketina pateikti, pasiūlyti kažkokiu tai priemonių, kurios užtikrintų realios ekonomikos augimą, ypač smulkos vidutinio verslo sektoriui, kuris yra ypatingai svarbus, kadangi vis daugiau Europos šalių šalių ekonomikų patiria nuosmukį. Komisarė, prašom. Noriu atsakyti ponui Papastamkos. Nuo 2005 metų pranešimo ten tuomet buvo pasakyta, kad kredito redikavimo agentūrų veiklą mes stebėsime, toliau stebėsime. Ir 2007 metais kai antraušių e, paskolų e, krizė pasiekė piką. Mes e, tuo met dėl kredito reagavimo agentūrų išreiškime nepasitenkinimą dėl to, kaip jos veda savo veiklą, kaip ją valdo. Ir 2007 gruodį parašiau Cezar ir esmė kad jie pateiktų tolesnių e, patarimų, kaip veikti šioje srityje. Ir galiu pasakyti, kad tuo, tuo, tuo laikyti to laiko pasisakymuose e, buvo pasakyta, aišku, kad kitokių variantų nėra. Ir atitinkamai mes ir pateikėme komisijos pasiūlymus 2008 metais ir dabar šis klausimas yra jau aptariamas parlamentoje ir ministrų tarybos. Uh, Aš manau, kad taip praeitie mes e, kredito reitingavimo agentūrų veiklą prižiūrėjome, galbūt iš tikrųjų kiek per vėlai tai padaryta atsižvelgiant į esamas e, keiš, besikeičiančias sąlygas. Kai faktai keičiasi, tai ir mes pasikeičiam čia pasitavau e, žinomą posakį ir dabar podui Ryan galiu pasakyti dėl finansinio reguliavimo ir kredito reitingavimo agentūrų, kokie yra pateikti pasiūlymai dėl kapitalo reikalavimo direktyvoje yra nustatyti atitinkami reikalavimai ir ką dabar ES daro, kad spręstų problemas, e, su kuriamis sutarė realioji ekonomika. Aišku, kad e, finansinė reguliavimo taisyklės turės būti griežtinamos. Ar ir iš tikrųjų, ar tai paskatins e, ekonomiką atsikurti, atsigauti. Panas Rain puikiai žino, kad pasaraisiais mėnesiais komisija yra vis visos veiklos koordinavimo centras, siekiant paskatinti Europos ekonomikas atsigauti ir gruodžio posėdį viską, aiškiai tai buvo parodyta, aišku valstybių narių tai yra prerogatyva e, vis tik tai formuoti savo ekonomikos stimulus, e, tai yra tinkamiausia, bet tai yra valstybių narių vyriausybių e, sritis. E, Vis tik tai komisija prisėda prie tų stimulų formavimo ir atitinkamai, kas yra mūsų e, įgaliojimuose, tuo užsimam tais klausimais tam, kad iš tikrųjų um, ekonomika atsigautų ir uh, Komisija, kaip jūs prisimate, priėmė tam tikrų iniciatyvų, kad iš tikrųjų būtų pas, paskatintas um, aktyvumas taip pat ir smulkaus verslo srityje, kaip pat, pavyzdžiui, smulkaus verslo aktas. Ir aš um, tikiuosi, kad gal ir nedideliais žingsniais, bet vis tik tai prisidėsime prie ekonomikos atsigovimo Europos Sąjungoje. Dabar pono Mitchell klausimas dėl finansų krizės. Žodis komisarui. Susidurėme su recesija ir finansų krize. Europos vyriausybės, taip kaip sakė ponas Barozo, turi elgtis ryštingai ir lankščiai. Pavyzdžiui, tai turėtų būti supaprastinimo pasiūlymų paketas dėl valstybės pagalbos, taip pat pagreitintas viešųjų pirkimų procesas 90 metais pagrindiniams viešiems projektams. Taip pat valstybės narės turi mažinti biudžeto deficitą, kad valstybių ekonomika atsigautų. Tačiau tas lankstumas nereiškia, kad komisija ketina keisti vidaus rinkos taisyklės. Reikia toliau laikytis 2007 metų peržiūros tikslų. Praeitų metų gruodžio mėnesį paskelbtą ataskaitą pareikalavo vykdyti rinkos reformą ir imtis iniciatyvų ekonomikai gaivinti. Tai yra didinti vartotojų pasitikėjimą, mažinti naštą, skatinti mažas vidutinės įmonės, taip pat stiprinti reglamentavimo ir priežiūros sistemą. Mes dirbsime kartu su parlamentu ir taryba, kovodami su krize. Tai yra did, didinsime banko indėlininkų, bankų indėlininkų teisės ir apsaugą, reglamentuosime kredito reitingo agentūrų veiklą. Manau, įrodysime, kad Europa įrodys, jog gali imtis konkrečių veiksmų. Ateinančiais mėnesiais komisija toliau reformuos įstatyminę bazę, stengsis įnešti daugiau stabilumo sukurti daugiau galimybių prekybai ir veiksmingiau paskirstyti išteklius. Prireiks daugiau koordinavimo tarp nacionalinių tarnybų, taip pat reikia išvengti protekcionizmo. Mes turime pagerinti kapitalo paskirstimą, sumažinti jo kaštus, stiprinti vidaus rinką Lankstumas nereiškia, kad mes keičiame vidaus rinkos principus. Atvirkščiai, ekonominio nuosmukio metu vyriausybės ir Europos institucijos turi griežtai laikytis vidaus rinkos principų ir pagrindinių laisvių. Tai yra nediskriminavimo ir proporcingumo principų. Tai yra pagrindas nacionaliniams ekonomikos gaivinimo planams. Reikėtų vengti nekoordinuotų nacionalinių veiksmų. Reikia sukurti vienodas sąlygas vartotojams ir verslo įmonėms. Tai, kas buvo sukurta nuo 1995 metų, reikia išsaugoti. Jeigu nesilaikytume šių vidaus rinkos principų, tai krizės poveikis būtų dar didesnis. Dabar du klausimai vienas pono Mitchell ir vienas pono Krombai. Tikiuosi, kad jūsų balsas pasitaisys. E, man malonu girdėti, kad jūs sakote, jog protekcionizmas negrįž į valstybių politiką. Ekonomika anksčiau ir vėliau Europoje atsigaus ir raginčiau komisarą jau dabar pradėti kalbėti apie tą atsigavimą. Pavyzdžiui, kai klausėmės pono Trišė šiandien ir tai, ką jisai sako spaudoje, jisai sako, kad atsigavimo tikisi dešimtais metais. Taigi, raginu jūs pradėti jau dabar kalbėti apie ateitį, kad neprarastume vilties ir kalbėti apie galimybės. Tai yra galimybė Europai tapti konkurencingesne ir pasimokyti iš šios krizės. Pirmininkė, turime laikytis kalbėjimo laiko. Ponas Krauliai, e, siūlyčiau jums e, išgerti ko nors karšto su citrina, kad e, tas jūsų užkimimas praeitų. Dabar dėl ekonomikos atsigavimo plano. Koordinuoti veiksmai vienintelis atsakas, kuris padėtų išspręsti krizę. Klausimas mano toks. Ar yra koordinuomi planai su Obamos administracija JAV? Tai yra, ar bandoma išsiaiškinti, kiek, kokiu lygmeniu reikės koordinuoti veiksmus su JAV? Žodis komisarui. Aš pritariu ponui Mitchell, kad protekcionizmas tikrai nebūtų atsakas į krizę. Tačiau kai kurios valstybės galbūt mato čia spragą, kaip bandyti prastumti tą protekcionizmą pasinaudojant krizę. Aš pasakysiu du dalykus apie tai. Pirmiausia, turime budriai atidžiai vykdyti ES teisės aktus, kad ne, nebūtų priimta jokių priemonių, kurios prieštarauja ES teisės aktams. Ir antra, jeigu kas nors imtųsi protekcionizmo, tai tai tik tai užvilkintų ekonominį nuosmukį. Čia toksai požiūrių skirtumas matyti iš kitos frakcijos nariai man nepritartų. Toliau aš pritariu nariui Mičelui, kai jisai sako, kad reikėtų negatyvius pareiškimus dėl krizės derinti su tam tikrų realizmo jausmu, kad nereikėtų pernelik pasinerti į pesimizmą. Aš kalbu ir apie situaciją savo valstybės narise, kurią mes geriausiai išmanome. Nereikėtų pernelyg koncentruotis į neigiamus ekonominės krizės aspektus – reikia atsverti tą negativizmą realizmu. Reikia rasti tą pusiausvyrą tarp pesimizmo ir realistinio požiūrio į ekonominę situaciją. E, šiuo metu vartotojų piliečių pasitikėjimas yra labai trapus. Jis gali išgaruoti per sekundę. Reikia atsargeltis, kad to nesitiktų. Europos centrinis bankas savo dokumente sako, kad ekonominio atsigavimo galima tikėtis per ateinančius porą metų. Štai ir reikia tokios pusiausvėros siekti. Ponas Krauliai klausė, ar mes aptarėme derinimo klausimus su JAF administracija. Na, kol kas ne, nes JAF laikosi labai griežto protokolo Jūs tą žinote turbūt. Netgi pereinamo administracijos laikotarpio metu laikomasi griežtai to protokolo. Tačiau, kai tik tai naujoji administracija pradės darbą, mes užmėgsime kontaktus su naujoju išdo sekretoriumi. Yra daugybė klausimų, kuriuos reikia aptarti, tai yra finansų rinkos, transatlantinė taryba, finansų rinkos reglamentavimas. Taigi, kai Obamos administracija kitą savaitę pradės darbą, mes pradėsime kontaktus, konsultacijas su savo naujais partneriais JAV. Ačiū. Nuo 54 iki 56 klausimo bus duoti atsakymai raštu ir posėdis nukeliamas iki 9 valandos. Ačiū.